Okay. That... Mane informavo, kad pana Koraca Bilt nori kalbėti dėl posėdžio tvarkos. Prašom, e, paklausykime kolegės. Ačiū pirmininkė, kolegos. Norėčiau iškelti balsavimo sukčiavimo būdu ponios Lepen e, atvejį. Jeigu Ar galiu kalbėti, ponia pirmininkė? Prašau kolegų bent jau pagarbiai išklausyti, ką kolegė pasakys. Per ponę Koracą Bild, per spalio mėnesio sesiją su kitais kolegomis mes iškėlėme šį atvejį. Jūs sakėte, kad pradėsite oficialų tyrimą. Noglis iš mūsų vis dar E, galvojame, koksgi yra to tyrimo rezultatas. Ponas Degraf, kuris yra Europos tautų ir laisvės e, frakcijos vienas iš pirmininkų, buvo nubaustas dėl sukčiavimo, dėl piliečių iniciatyvos, tačiau nieko neišgirdome apie tai, kaip ponas Bey buvo nubaustas. Dėl to, kad Jis balsavo už ponę Le Pen dėl emisijų sistemos. Tikiuosi, kad turite kažkokių mums žinių, ponė pirmininkė. Turiu Jūs informuoti, kad mane įgaliojo pirmininkas būtent padaryti e, pranešimą, pareiškimą būtent apie šį klausimą. Bet e, panelė Pen paprašė žodžio ir aš jai suteiksiu tą žodį. Pone Koratsa Bild, jūs atrodo apsėdo mano atvejais. Ačiū Jums už tai. Kaip ten bebūtų, noriu informuoti dėl tų to šmeišto mano atžvilgių. Aš esu visiškai išteisinta šio, e, dėl šio kaltinimo. Right, now... Gerai, kadangi aš jau pranešiau ir tai yra susijęs su šiuo būtent atveju. Aš paskaitysiu tekstą, kurį man pateikė ir paprašė pristatyti pirmininko vardu. Taigi, skaitau. Kaip tikriausiai pamenate, per balsavimo sesiją, plenarinėje sesijoje vykusioje 2015 m. spalio 28 dieną pirmininką, į pirmininką kreipėsi ponia Koratsa Bilt ir paprašė patikrinti aplinkybės kuriomis e, ponios Le Pen balsavimo aparatas buvo naudojamas, jai nesant savo vietoje. 2015 m. gruodžio 17 d. parlamentas buvo informuotas apie pirmininko sprendimą pritaikyti ponoj de Graf baudą už jo elgesį per minėtą balsavimo sesiją. Tai yra už tai, kad jis nu, panaudojo panos Le Pen balsavimo aparatą. Ši nuobauda e, yra jo dienpinigių e, penkioms dienoms išskaičiavimas. Be to, išklausius įvairių narių ir pona B du kartus, pirmininkas nusprendė paskirti baudą ir ponui B už jo elgesį per tą pačią balsavimo sesiją. Tai yra už tai, kad jis panaudojo ponios Lepen balsavimo aparatą. Ši bauda sudaro penkių dienų dienpinigių išskaičiavimą. Ir atitinkamas narys buvo informuotas apie šį sprendimą. Toks štai pranešimas. Oh. Pone Bei. Pone pirmininkė, Aš noriu pakalbėti apie 154-176 taisyklių straipsnius. E, Šies baudos neturi jokio juridinio pagrindo. Pirmininko Šulco e, sprendimas yra totalitarinis ilgesnys. Ir kaip ir anksčiau pademonstravo e, savo elgesiu. Tai yra išsigalvojimai šie kaltinimai ir tai yra aiškus pa, e, parlamento narių teisų pažeidimas pagal mūsų taisyklių atitinkamus straipsnius. Noriu priminti, kad e, ne aš turėjau šiuo atveju įrodyti savo nekaltumo. Tačiau tie, kurie mane kaltinino, turėjo įrodyti mano kaltumą. Ir turbūt visi žinote, kad šiuo metu ponas Šulcas e, rengia kampaniją dėl antros e, pusės kadencijos e, tam, kad būtų parlamento pirmininkas. Tai nieko bendro su teisybė neturi pirmininkas. Mes pasižymėjome jūsų sprendimą apeliuoti dėl šio sprendimo, tačiau dabar žodis poniai Koratsa Bild. To... Pone Pirinkė, labai trumpai tai įrodo. kad tai yra tiesiog melas. Ponas Bey man asmeniškai pasakė, kad jis balsavo ponios Lopen vardu, kai mes važiavome automobiliu į oro uostą. Ir aš turiu liudininką ponereis. Atrodo, kad nacionalinis ronkas nepripažįsta šio parlamento taisyklių. Ačiū. The, Kaip suprantu, komunikatas, kuriame pristatoma uh, bausmė ponui Bajį, atitinka